šiose diskusijose ir taip pat dėkoju dar visiems e, parlamento nariams, kurie sėdi salėje, dvi minutės po vidurnakčio kitas komitetas.